Uh, Ponios ir ponai, pradėkime posėdį, jungtinį parlamentinį posėdį. Aptarsime labai svarbu energetikos klausimą. Dabar perėsiu prie savo gimtosios kalbos. Jūs galite girdėti vertimą į 21 kalbą. 22 kalba yra mano gimtoji kalba, tačiau taip pat bus vertimas ir į lenkų kalbą. Šiandien negirdėsime vertimo į maltų kalbą. Taigi galite pasinaudoti ausinėmis. Ir dabar skirsime šiek tiek laiko, kad pasiimtumėte ausines, o aš pereisiu prie savo gimtosios kalbos. Norėčiau šiltai pasveikinti poną Francisco Javierojo Garcia, kuris yra šiandien kartu su mumis. Ponas Garcia yra Ispanijos parlamento senato pirmininkas. Šį posėdį rengia Europos parlamentas ir pirmininkaujanti Ispanija. Norėčiau pasveikinti visus parlamentarus atvykusius iš nacionalinių parlamentų ir taip pat iš kandidačių šalių. Su mumis šiandien taip pat bus du pagrindiniai kalbėtojai. Pone Lei Hančia, kuri yra Europos teisės profesorė iš Tilburgo universiteto, ir ponas Mark van der Vude, kuris yra konkurencinės teisės profesorius iš Erasmuso universiteto Londone, e, Rotterdame ir taip pat Londone King's koledže. Kartu su mumis taip pat yra ponas Pedro Louis Mar Maris Uribe, e, kuris yra e, pramonės prekybos ministerijos Ispanijoje valstybės sekretorius. Mes mielai pasikeisime nuomonėmis kartu su taryba, pirmininkaujančiaja valstybė. Ir taip pat su mumis yra ponas Joakinas Almūnija, kuris yra Europos komisijos vicepirmininkas. Sveikiname jūs visus. O komisaras dalyvaus diskusijose rytoj antradienį. Su mumis taip pat yra daugybė patarėjų, asistentų, kitų svečių. Mums visuomet labai malonu matyti žmonės piliečių galerijoje stebinčius Europos parlamento procedūras. Dėkoju Jums visiems, kad atvykote stebėti mūsų darbo Europos parlamente. Ponios ir ponai, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad vienas iš Ispanijos pirmininkavimo prioritetų yra bendroji energetikos politika Europos Sąjungoje. Tai yra labai svarbu Europos Sąjungai ir šis posėdis ir išreiškia šį prioritetinį ketinimą, kurį parodė pirmininkaujančioji Ispanija. Šiandienos posėdžio metu e, jam pirmininkausiu aš kartu su Ispanijos parlamento pirmininku. Norėčiau padėkoti Ispanijos parlamento pirmininkui už tai, e, kad jis labai nuoširdžiai bendradarbiavo rengiantis šiam susitikimui. Tokie tarp parlamentiniai posėdžiai yra labai svarbus, jie leidžia parlamentams dalyvauti, kaip ir buvo ketinta e, Lisabonos strategijoje. Mūsų posėdžiai tęsis dvi dienas, šiandien ir rytoj jūs visi gavote programą, kuri parodo, ką mes veiksime šiame tarparlamentinėme posėdėje, diskutuodami apie ES strategiją 21 amžiuje energetikos srityje, kokias sąlygas galėsime kurti verslui, kaip galės prisidėti valstybės narės priimdamos savo sprendimus ir kaip jos galės vykdyti nuosekliai savo veiklą. Taip pat galėsime aptarti, kaip užtikrinti, kad mūsų piliečiai galėtų jausti teigiamą mūsų sprendimų poveikį. Žmonės turi lūkesčių energetikos tiekimo srityje, jų lūkesčiai yra labai dideli ir mes turime juos atliepti. O dabar norėčiau suteikti žodį Ispanijos senato pirmininkui ponui Francisco Javier Rojo Garcia. Prašom. Į, o powiedzenie do nas parę słów na początek, wprowadzenie do sesijos. E, galbūt, ponas pirmininkė, galėtumėte tarti keletą įžanginių žodžių, prašom. Buenas tardes. Labadiena. Gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, gerbiami kolegos parlamentarai. Na, man tikrai nepaprastai malonu šiandieną turėti galimybę kreiptis jūs šios institucijos ir Europos parlamento plenarinės posėdžių salėje. Na ir iš tikrųjų šie parlamentiniai susitikimai yra puikia galimybė susitikti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariams tam, kad galėtume kartu pakalbėti apie tokias labai svarbės temas kaip 21 amžiaus Europos energetikos politika. Na ir šios dienos posėdis dar sėki parodo, jog būtina bendradarbiauti Europos parlamentai su nacionaliniais parlamentais. Ir šią galimybę išskat, ypač skatina Lisabonos sutarties nuostatas. Šiandienos diskusijose daugiausiai dėmesį skeipsime energetikos politikai ir tai yra ta sritis, kuri tiek Europos, tiek ir nacionalinių lygių yra ypač svarbi. Ir tokiu būdu mes galėtume atnaujinti mūsų gamybinės struktūras, taip pat galėtume paspėkti, kad mūsų ekonomika būtų e, konkurencinga, tvari ir naujoviška. Taigi jau senokai buvo toks noras kalbėti apie šios dalykus ir šiandien turime tokią galybę, galimybę. Na ir kalbame apie tai, jog dabar pasikeitė galių centrai, ekonominiai centrai, atsirado naujų augančių ekonomikos šalių ir todėl labai svarbu pasirūpinti bendrą energetinę erdvę, kas užtikrintų gerovę būsimoms kartoms Europoje. Taigi energetikos politika yra labai svarbis rytis, kuria, kurioje turėtume kuriai turėtume skirti dėmesį ir formuluoti tokią politiką, kuri iš vienos pusės prisidėti prie to, kad e, dabartinės ekonomikos ES įveiktų dabartinį sąsingį ir net ekonominį nuosmukį ir greitai atsigautų. O kitą vertų, galvant apie ilgalaikę perspektyvą, e, ši energetikos rytis būtų tas pagrindas Europos ekonomikai, kuris leistų kurti um, um, tvarų, sudbalansuotą ir konkurencingą ekonominio vystimasi modelį. Būtent todėl labai svarbu, kad Europos institucijos, ES vyriausybių narių, e, valstybių narių vyriausybės bendradarbiautų tam, kad derintų tarpusai priemonės planus energetikos srityje ir tokiu būdu skatintų konkurencingumą bei tiekimo saugumą bei tvarumą. Na ir labai svarbi energetinė sąveika tarp valstybių narių ir labai svarbu taip pat kurti bendrą europinį energetinį tinklą. Tie tinklo projektai, ypač tie, kurie leistų tinklą siekti su trečiųjų šalių e, energetikos tikslais, yra prioritetiniai. Todėl e, būtina vykdyti prioritetinius energetinės sąveikos projektus su kaiminėmis šalimis. E, manau, kad tai duotų naudos ir mūsų kaimynams, didintų jų politinį stabilumą ir galiausiai mažintų mūsų energetinę priklausybę, didintų mūsų konkurencingumą, o taip pat gerintų aplinkosauginę padėtį. Taigi, ir Na ir nauji švarūs energetikos šaltiniai atveria naujas perspektyvas bendradarbiavimui ir taiką. Todėl mes turime kurti tinkamus teisės aktus šioje srityje. Taip pat mm, noriu pabrėžti šios, gal, šios progos dėka, jog būtina vykdyti nacionalinius veiksmus planus, kurie būtų derinami su europiniais veiksmų planais ir tokiu būdu galėtume visi žengti vieną linkme. Tai reikalinga Europai, o mes turime senajame žemynę vykdyti šią politiką, kuri atitiktų visų piliečių lūkesčius. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, tai yra mūsų uh, parlamentarų atsakomybė čia nacionaliniuose parlamentuose ir Europos parlamente bendradarbiauti ir tokiu būdu sukurti um, Europos um, energetinę vidaus rinką, kuri būtų saugi, veiksminga, atitiktų aplinkosauginius standartus ir taip pat tarnautų mūsų pramonės lūkesčiams. Na, tie susitikimai leis mums pamastyti bendrai, diskutuoti ir tokiu būdu uh, numatyti priemonės, kuri, kurios atitiktų tikrovės poreikius. Ir tai yra didelis europinis projektas, tai yra ne vien tik tais e, nacionalinių parlamentų projektas, bet ir tos mūsų didžiosios Europos projektas. Labai ačiū, ponas pirmininkė, už jūsų įžanginius žodžius. Dėkoju. Ponius ir ponai. Be, prieš suteikiant žodį mūsų ekspertams, norėčiau tarti keletą žodžių, kaip, e, ir tai būtų įžanga mūsų diskusijoms. ir tokiu būdu prateščiau organiškai Ispanijos senato atstovo pasisakymą. Kaip žinote, ES susiduria su rimtais iššūkiais. Vienas iš jų yra vidaus rinkos išbaigimas. Ir vidaus rinka tai yra būdas išlaikyti augimą, užtikrinti darbo vietų kūrimą bei įveikti krizę. Čia norėčiau atkreipti dėmesį į paslaugų direktyvą o taip pat ir į standartizavimo procesus. Jeigu nebus užtikrintas pakankamas standartizavimas, tai reikš, kad nebus užtikrintas tinkamas mm, prekių judėjimas, nebus užtikrintos intelektinės nusavybės teisės, nebus užtikrintas vientisa, vientisa tyrimų erdvė. Kitas svarbus projektas yra bendra energetinė rinkos rinką. Mums reikalinga svar, stipri Europos ekonomi, e, energetinė bendryje. Mes juk e, konkuruojame su kitomis pasaulio šalimis, be kita ko ir Kinija. Ir mes e, jeigu mes norime sėkmingai išspręsti savo problemas, tai tarptautiniu lygiu turime veikti iš vien kaip bendryje su ankstesniu komisijos pirmininku Žaku Deloro nuo 90. 84 iki 94 metų mes kalbėjome apie tai, kad reikia kirti, kurti naują bendryją, tai yra Europos energetinė bendryja. Ir tą bendryją galima kurti pagal egzistuojančią sutarčių struktūrą. Ir dabar jau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, joje pirmas iki daroma nuoroda į energetinį solidarumą bei uh, sąsajas su politiniais tikslais. Tai yra naujas kokybiškas šuolis ir turime pasinaudoti iš to išplaukiančiomis galimybėmis žmonės Europoje nori, kad energija būtų įperkama. Mes turime didelę europinę rinką ir, ir jeigu mes turėtume bendrą energetinę rinką, tai tuomet ir energija būtų pigesnė. Tai taip pat leistų rasti atsakus į klimato kaitos iššūkius. Uh, 80 procentų klimato kaitos pasiekme atsiranda dėl energijos gavybos ir tik 20 procentų dėl e, chemijos, cemento, plieno pramonės poveikio. Taigi 80 procentų mūsų problemų klimato apsaugos rytyje galėtų būti išspręstos, jeigu mes išspręstume energetikos klausimus. Mes taip pat turėtume uh, E, paremti mūsų tuos energetinius gigantus, jie, sudaryti jiems galimybės investuoti ir tai su, padėtų užtikrinti saugumą um, energetikos rytyje. Taip pat turime remti smulkės ir, ir įmonės, o taip pat atsižvelgti ir mūsų piliečių lūkesčius ir juos patenkinti. ES energetinė bendruomenė galėtų reikšti, kad valstybės narės nuspręstų pasirašyti teisų ir įsipareigojimų hartiją ir visos sutarties šalis įsipareigotų vykdyti bendrą energetinę politiką. O taip pat tobulinti ES teisės aktus šioje srityje, be kito ko įgyvendinant ir dabartinius teisės aktus, nes e, ne visi teisės aktai šioje srityje, ne visi sprendimai yra įgyvendinti. Čia atkreipčiau dėmesį į antrą ir trečią energetinį paketą. Antrasis energetinis paketas buvo patvirtas ES prieš keletą metų ir tikrai būtina įgyvendinti tuos sprendimus. Taigi, mes tikimės, kad jūs aktyviai palaikysite mūsų politinius sprendimus ir bus žengiami aktyvus žingsniai, jeigu nuspręsime žengti šią linkmę. Aš nebijoju, kad mūsų ekspertai išsameu apie tai pakalbės. Yra įvairių galimybių išplaukiančių iš ES teisės aktų bei pagrindinių ES sutarčių. Ir tiesą sakant, net nekeičiant sutarčių, vis dėlto galimybių yra daug. Apibendridamas, pasidalinsiu keturiais pasiūlymais. Manau, kad yra keturios sritis, kuriuose galėtume veikti iš vien, e, formuodami energetikos politiką. Tai pirmiausia, mes galėtume bendradarbiauti ir tokiu būdu kurti pramoninį tinklą sukurti energijos kaupimo tinklus ir tokiu būdu galėtume tinkamai naudoti energiją bei užtikrinti energijos tiekimą krizių situacijose. Čia turiu galvoje elektros energiją, e, gamtinės dujas, vandens energiją ir taip toliau. Pavyzdžiui, dujų direktyva kaip tik ir skirta šiam tikslui. Šiuo metu jie aptarime Europos parlamente ir ji skirta krizinėms situacijams įveikti. Antra sritis yra plataus masto moksliniai tyrimai. Mums reikalingi naujos technologijos, nauji technologiniai sprendimai energetikos srityje, kurie leistų veiksmingiau gaminti ir panaudoti energiją. Ir tai galėtume daryti tuo pačiu mažindami išmetimus atsirandančius dėl iškastinio kūro. Iškastinį kūrą naudome jau senai ir plačiai ir dabar privalome sumažinti uh, emisijas atsirandančias dėl iškastinio kūro naudojimo. CO2 surinkimo ir kaupimo technologijos taip pat nusipelno mūsų dėmesio, kai kalbame apie energetikos politiką. Trečia bendrų veiksmų sritis būtų štai kokia mes galėtume apjungti mūsų pirkimo išteklius. Europos komisija kartu su didžios, didžiaisiais pramonės koncernais galėtų valdyti energijos importą Europos Sąjungą. Šiuo metu turime skirtingus veikėjus rinkoje valstybės narės, e, didžiai koncernai ir jie visi perka energiją iš tų pačių didžiųjų tiekėjų už ES sričių. Dėl to atsiranda įtampa tarp valstybių narių, šoka kainos ir e, silpna mus vietoj to, kad mes bendrai būtume. E, stipresni Nabuko, pietinis dujotekis, širinis diskotekis Amber, mes daug kalbame apie šios projektus, tačiau tiesą sakant, reikia sumažinti egzistuojančią įtampą. Na ir ketvirtoji veiksmų sritis yra štai kokia. Mes privalome pakeisti mūsų energijos naudojimo įpročius. Turime pakeisti savo gyvenseną. Privalome taupyti energiją ir tai yra nacionalinių vyriausybių bei parlamentų užduotis. Štai tą gaidą ir norėčiau pabaigti savo pasisakymą. Tiesiog dar sėki pabrėšiu, kad tik, tik tuomet, jei nacionaliniai parlamentai ir vyriausybės bus interesuoti šią politiką, tik tuomet, jeigu mes visi starsime, kad verta imtis ją vykdyti, verta mūsų piliečių labui, tik tuomet energijos bendrė bus sukurta. Ji gali gauti skirtingą formą, gali žengti skirtingais keliais, bet tik tokiu būdu visi laimėsime. Ir čia būtinas bendradarbiavimas tarp nacionalinių parlamentarų ir ES parlamentų. Mums tenka užduotis kurti šią Europos energetinės bendrijos projektą. Štai tiek iš mano pusės ir dabar suteiksiu žodį uh, mūsų svečiams ekspertams. Taip pat norėčiau širdingą pasveikinti poną Marką van der Vaude, um, Rotterdamo, atsiprašau, um, Londono universiteto politiko taip pat e, Rotterdamo universiteto profesorių. Labai ačiū savo kolegos Lee Henčio vardu, e, kuris sėdi šalia, norėčiau išreikšti padėką ir tai, jog mums didelė garbė būti čia, kalbant apie energetikos bendrijos kūrimo ateitį. Jums buvo išdalintas dokumentų paketas, taigi jame rasite pagrindinius mūsų pasisakymo elementus ir mes pereisime per šio dokumento skaidrės vieną po kitos. Taigi, apskritai, kodėl mes pradėjome vykdyti tokią, tokį tyrimą apie energetikos strategiją? Juk yra daugybė studijų, kodėl taip yra. Kaip jau pasakė abu pirmininkai, šiandien mes esame, gyvename istoriniu laikotarpiu, esame ant pramoninės revoliucijos slengščio ir būtent tokia revoliucija ir kils energetikos sektoriuje. Tačiau taip pat šiame tyrime yra ir kritiškesnių aspektų, tokių kaip aplinkosaugos krizė, ekonomikos krizė ir priklausomumas nuo tiekimo iš užsienio. Taigi, kaip jau buvo pasakyta, būtina kažką daryti Europos energetikos politikos srityje. Mūsų pranešime mes sprendžiame iš esmės du klausimus. Ar Europa vadovaus šiai pramoniniai revoliucijai, ar mes sėdėsime galutinėje sėdinėje ir tiesiog e, seksime, ką daro kiti pasaulyje. Kitas dalykas yra tai, kad dabartinis vartojimo lygis nėra darnus ir todėl mums reikia pereiti prie taupiau vartojančios visuomenės. Kaip jau minėja, minėjo prezidentas Rojo Garcia, dabar būtina imtis veiksmų. Mes turime programą 2020, iki jos tik tai 10 metų. Kitos valstybės, tokios kaip Kinija, Indija, Junktinės Amerikos valstijos, smarkiai juda pirmyn, ar mes norime jas pasivyti. Ir kitas dalykas, pramonė jau dabar labai smarkiai žengia pirminį ir politikams būtina veikti. Vis dėlto mūsų tyrimas nėra susijęs vien tik tai su politika. Jis nagrinėja teisinės sistemas ir teikia pasiūlymus, kuriais galėtų pasinaudoti politikai, ar tai būtų nacionalinių parlamentų politikai ar Europos parlamentarai. Mes sprendėme šį teisinį klausimą, išskirstydami jį į tris papildomus klausimus. Pirmiausia, kodėlgi mums reikia kažką daryti. Mes jau turime Europos energetikos politiką, bet to mes turime Lisabonos strategiją. Taigi, kas negerai su esama situacija. Tačiau jeigu yra kažkas negerai, kągi reikėtų daryti, kokias politinės priemonės reikėtų numatyti ir galiausiai kokios yra teisinės priemonės, kuriomis būtų galima patobulinti esamus politinius sprendimus ir strategijas. Tačiau pirmasis klausimas apie kurį pakalbės ponas Henčer, ponė Henčer, e, yra susijęs su teisinė sistema. Dėkoju. Na, pirmiausia, klausimas yra, ar mes turime Europos energetikos politiką ir ar mes turime tinkamas priemonės, kad įgyvendintume tokią politiką. Atsakymas iš dalies yra tiek teigiamas, tiek ir neigiamas. Iš tikrųjų, mes turime konkrečią sutartį susijusią su energetika, būtent Euratomo sutartį Taip pat yra anglės ir plieno bendrijos sutartis, tačiau ji jau baigė savo galiojimą. Taip pat mes turime bendrąją sutartį, būtent Lisabonos sutartį. Kaip pirmininkas jau paaiškino, ji teikia daugybę galimybių. Mes jau dabar pirmą kartą turime straipsnį sutartyje, tokioje bendrojoje sutartyje, kuri, kuris konkrečiai reglamentuoja energetiką. Tačiau ar tai padės įgyvendinti tokius plataus užmojo planus, kokius turime ateičiai būtent mažai anglės dvideginio išmetanti ekonomika, kaip komisaras tikisi iki 2020-ųjų. Jei pažvelgtume atgal, panalizuotume, kas įvyko per praėjusius 20-25 metus, matytume, kad ir yra daugybė teisės aktų išleistų bendrijos lygių, tačiau tokia teisinė veikla iš esmės buvo susijusi su vidaus rinkos reglamentavimu. Na, žinoma, tai yra kilnus tikslas kaip pats savaime, tačiau atrodytų, jog jis yra tiesiog kaip tikslas pats savaime, o ne priemonė tikslo link. Ir tik tai per pastarosius penkerius metus buvo e, imtasi nagrinėti papildomus veiksnius, tokius e, kaip būtinybė sukurti Europos e, prekybos sistemą taršos leidimais ir taip pat įvesti griežtesnius standartus, pavyzdžiui, skalbimo mašinų efektyvumui, pastatų energetiniam efektyvumui ir taip toliau. Taigi, jeigu taip pat pažiūrėtume į valstybių narių laikymasi tokių nuostatų, tai būtų tik iš dalies patenkinama. Aš matau daugybę pažeidimų šiame sektoriuje. Taigi, apibendrinant, ar mes turime energetikos politiką Europoje šiuo metu, jei pažiūrėtume į dabartinių e, politinių tikslų pasiekiamumą, pasiekimą, e, galėtume atsakyti, jog mes ne visiškai įgyvendinome e, ašių planą. Taip pat mes kol kas dar neįgyvendinome uh, darnumo tikslų kol kas mes nepasiekėme Europos energetikos politikos integral tai lieka aplinkosauginiai klausimai, mes norime tapti visiškai integruotais. Galiausiai kalbant apie saugumą, mes padarėme pažangos, kaip ką tik minėjo pirmininkas, mes turėsime naują direktyvą dėl krizinių priemonių. Tačiau ar to pakanka? Ar tai yra tinkamas sprendimas? Taigi, iš tikrųjų, žvelgiant į ateitį, galima pasakyti, jog mes padarėme pažangos, tačiau ta pažanga nėra pakankama. Ačiū, kaip jau buvo minėta, buvo trys tikslai, kurie iš dalies buvo pasiekti ir jie yra susiję su trimis pagrindinėmis mūsų tyrimo išvadomis. Pirma, šiandienos energetikos politika nėra nuosekli, energetikos politika yra vykdoma kaip antrinis klausimas vykdant kitas politikas, pavyzdžiui, aplinkosauginiai klausimai. Antroji didelė problema yra e, gebėjimas įgyvendinti šią politiką. Sprendimų prieimimo procesas yra labai lėtas. Mums būtina gebėti imtis skubių veiksmų, Taip pat mes neturime tinkamų priemonių, kurios galėtų nukreipti mokslinius tyrimus ir plėtrą tinkamą kryptimi, tam, kad investicijos būtų skiriamos tinkamai, tam, kad visos 27 valstybės narės vykdytų tas pačias priemonės, nevyksta politikos koordinavimas. Taip pat, kaip Ly minėjo, šiuo metu yra daugybė pažeidimo procedūrų, kurios buvo pradėtos prieš valstybės narės. Ir vienas iš pagrindinių mūsų E, išvados pastebėjimų būtų tai, jog iš pradžių priemonės tikslai yra numatomi politinių lygių parlamentuose, o vėliau jie yra pristatomi suinteresuotoms grupėms. Mūsų pasiūlymas būtų tai daryti atvirkščiai, kai buvo numatyta MBB sutartyje. Turėtų būti procesas iš apačios į viršų. Taip pat nustatėme, kad palyginus su ankstesnėmis senosiomis sutartėmis, E, senoji ACS sutartis teisinių požiūrių e, labiau atspindi regresiją, o ne progresą energetikos politikos srityje. Žinoma, galime spekuliuoti apie priežastis, kodėl taip yra, tačiau norėčiau paminėti tik keletą iš jų. Pirmiausia, faktas yra tai, kad valstybės narės vis dar suvokia savo energetikos politiką nacionaliniu požiūriu ir dėl to yra tam tikras neefektyvumas. Toliau Europai trūksta galios veikti bendrai iš vien, kalbant apie dėrybas su užsienio tiekėjais. Toliau e, norėčiau pastebėti, kad dabartinė mūsų energetikos politika yra fragmentuota, nenuosekli, tai nėra Europos politika, bet 27 e, iš esmės neefektyvių politikų e, sankopa. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, jog mes esame ant tolesnės pramoninės revoliucijos slengščio, taigi teigiame, jog būtina kažką daryti. Ačiū, Markai. Um, Na, manyčiau, jog mes turime dvi galimybės. Pirmas variantas būtų nieko nedaryti ir nesijimti ambicingų priemonių, kurios mūsų nuomonė yra būtinos tam, kad eitume pirmin. Jeigu mes elgtumės šitaip, tuomet atsidurtume ties kita krize, klimato krize, Arba mes galėtume griepti bulių už ragų ir numatyti tolesnius veiksmus ir jų imtis. Toliau kyla klausimas, kokiųgi veiksmų. Mūsų pranešime mes rekomendavome, kad jeigu bus imtasi veiksmų, tuomet tai turėtų būti veiksmai konkrečiai susijęs su energetika. Juk energetika yra esminis dalykas mūsų visuomenėse būtent energetika labai smarkiai skiriasi nuo kitų produktų ir paslaugų. E, ji yra labai elastinga. Taip pat šiandien kyla reikalavimas, kad energetikos vartojimas turėtų būti mažinamas, o ne didinamas. Kitas konkretus aspektas susijęs su energetika, kuris jau buvo paminėtas, yra tai, jog e, daugelį energetikos krypčių būtina perteikti, transportuoti, taigi energetikos jungčių ir tinklų kūrimas čia yra labai būtinas. Taigi mums būtina imtis konkrečių veiksmų, tačiau taip pat būtina imtis veiksmų Europos lygių. Kodėl taip yra? Manyčiau, jog žvelgiant iš europinės perspektyvos jau buvo priimti tam tikri įsipareigojimai, buvo sudarytos sutartys, taigi mes siekime greičiau vykdyti energetikos politiką. Taip pat buvo nustatyti nauji normatyviniai er, reikalavimai, taip pat pirmininkas paminėjo, jog valstybės narės yra įsipareigojusios siekti sanglaudos ir solidarumo. Išorinių lygių yra poreikis, kad Europa kalbėtų vienu balsu tarptautinėje arenoje. Veiksmai neturėtų būti vykdomi vien tik tai Europos lygiu, tačiau jie taip pat turėtų būti vykdomi efektyviai. Mes turime ištaisyti tam tikras praeities klaidas. Mes turime daug labiau supaprastinti ir padaryti efektyvesnių sprendimų prieimimo procesą. Mes turime turėti išteklius ir biudžetą, kuris leistų priimti patikimus ir tinkamus sprendimus. Taip pat būtent mums reikia koordinuoti mokslinę ir tyriamąją veiklą E, ir pasinaudoti mūsų ankstesnėmis strateginėmis studijomis. Galiausiai bet kokie veiksmai tam, kad jie būtų efektyvūs, privalo būti demokratiški. Būtina atsižvelgti visus suinteresuotus e, dalyvius. Ačiū. Energy. Taigi, kągi reiškia e, ši, šie europiniai veiksmai eur, energetikos srityje. Mūsų darbo grupėje mes nustatėme dvi grupės priemonių. Pirmiausia, tai yra esminės priemonės Ir toliau mes taip pat numatėme ir politinės priemonės tam, kad institucijos galėtų įgyvendinti konkrečiasis priemonės. Pirmiausia, kalbant apie esmę, esminės priemonės, netgi jei savo pranešime mes išreiškėme tam tikrą kritiką rinkos jėgų atžvilgių, galiausiai Europa turi vidaus rinką, kuri yra mūsų integracijos esmė. Taigi integruotos energetinės rinkos yra vienas iš svarbiausių tikslų energetikos politikoje. Tačiau taip pat būtina turėti pažangės ir integruotus energetikos tinklus. Būtina, kad valstybės reikštų techninį solidarumą viena su kita ir taip pat leistų e, prisi, e, pasiekti efektyviai atsinaujinančius energijos šaltinius. Taip pat būtina imtis priemonių ten, kur tam tikros rinkos, tam tikri rinkos dalyviai tinkamai nevykdo savo veiksmų. Būtina turėti energetikos priemonių paketą tam, kad būtų galima per pakankamai trumpą laiką užtikrinti energetikos, energijos šaltinių tiekimo saugumą Europoje. Ir galiausiai būtina užtikrinti tinkamą krizių valdymą ir bendrą rezervų kontrolę. Kalbant apie institucijas, uh, kurios galėtų įgyventinti tokias esminės priemonės. Savo pranešime mes išvardinome šias priemonės neišsamei, kadangi galima imtis ir daugiau priemonių, negu mes išvardinome. Taigi pirmiausia, mes teigiame, jog būtina įtraukti suinteresuotas grupės, taip pat būtina įtraukti vartotojus. Visus tuos, kurie domisi energetika, iki pat tų, kurie priima sprendimus. Būtina turėti vieną europinį energetikos reguliatorių. Būtina pasiekti tokį de facto solidarumą, taigi todėl mes turime turėti tokį bendrą reguliuotoją. Kalbant apie energetikos išteklius, mes taip pat turime turėti ir fondą, kuris būtų pakankamai stiprus tam, kad mes galėtume taip pat koordinuoti mokslinius tyrimus ir tyriamąją veiklą. Taip pat, žinoma, kaipgi mes galėtume tai paversti tinkamais teisiniais sprendimais. Ir čia mes periname jau prie mūsų pranešimo esmės. Jau gal turėtume pasikeisti, nes turime keltą svečių. Ir pakeiskime pavardžių korteles tam, kad jos būtų teisingai padėtas. Na, laimė mes patys žinome, kas yra kas. Dėkoju. Tai aišku, vienas iš didžiųjų iššūkių ir gal tikriausiai vienas iš įdomiausių e, iššūkių tiek nacionaliniams, tiek ir Europos parlamentams ir jų nariams, kurie čia šiandien yra susirinkę šiandieną, tai yra spręsti šį energetinį iššūkį ir pagalvoti apie tai, kokį reikia institucinio pagrindo, kokius pasirinkimus reikėtų daryti ir yra, aišku, tokių valstybių narių, kurių planai ambicingi nei kitų. Ir reikėtų pagalvoti, ar reikėtų pasinaudoti dabar egzistuojančius e, bendry sąjungos e, struktūromis ir leisimis naudotis naujoms valstybėms narėms, taip pat pagalvoti, kaip pasinaudoti turimų um, e, turim pagrindų, taip pat galimybėmis tiek iš finansinės, tiek iš institucinės perspektyvės ir taip pat pagalvoti, kaip siekiant įgyvendinti šios ambicingus tikslus, įgyvendinti tai, kas jau patvirtinta, tai yra žymas mūsų teisinas, tai yra visi egzistuojantis teisės aktai, sprendimai patvirtinti per pastaruosius 60 metų. Taigi visi šie klausimai iš ties labai svarbus. Mes turime keturias pagrindinės galimybės. E, tai yra veikiau institucinio pobūdžio sprendimai. Taip pat yra Lisabono starties 94 straipsnis, kuriuo išplečiamos sąjungos galios. Taip pat mes turime 20 straipsnį sutartie, kur kalbame apie padidintą bendradarbiavimą. Arba mes galėtume sudaryti naują energetikos sutartis dirbti. Ir galiausiai galima kalbėti apie pragmatinį bendradarbiavimą, panašiai kaip Šengeno srityje. Tokiu būdu galėtume spręsti pragmatinius klausimus ir tai būtų mūsų bendradarbiavimo pagrindas. Pirmoji galimybė, aišku, yra ta galimybė, kuri išplaukia iš Lisabonos sutarties, lyginant su senosiamis sutartimis, kur energetikos politikai buvo skirma tiek padėmėsio kaip turizmui, dabartinės galimybės yra daug didesnės, taigi turime šios sutarties dėka teisinį pagrindį, tačiau kita vertus yra stygių. Tai pirmiausia, klausimai susiję su, su prieiga prie išteklių ir apmokestinimo, atsiprašau, mokė apmokesnimo klausimai, jie neįtraukti į sutartį, todėl kol kas trūksta mokesčių politikos derinimo, toliau solidarumas kaip tikslas nėra įtvirtinti sutartyje. Na ir trečia, mes turime dviejonių dėl tų teisinių kličių išplaukiančių iš senųjų sutarčių ir jos, pavyzdžiui, užkerta kelią uh, Europinės agentūros uh, kūrimui, tai parašė Miloni bylos atvejais. Ir taip pat manome, kad e, pagal naujos sutarties sutar, e, nuostatas kol kas nėra numatytos galios energetikos srityje ES. Taigi manome, kad 94 straipsnį reikia iš esmės keisti. Taip pat, kaip Lysly minėjo, sutartis leidžia padidinti bendradarbiavimą, kaip, pavyzdžiui, bent jau devynios valstybės narės gali ambicingiau žengti į priekį ir tai lyginant su senosiamis vertis yra pažanga. Vėlgi yra nustatytos sąlygas, pagal kurias devynios šalis gali žengti greičiau į priekį ir tos sąlygos yra gan sudėtingos ir gali dėl to kilti įvairių teisinių problemų. Jos jau dabar kyla, pavyzdžiui, bandant nuspręsti, koks konkretus veidsmuo, vaidmuo tenka ES institucijams, konkrečiai parlamentui, jeigu bus pasinaudota šio padidinto bendradarbiavimo galimybė, ar ši padidinta bendradarbiavimo galimybė suteiks. Uh, valstybėms narėms pirmai pasinaudoti visais privalumais išplaukiančiais iš institucijų dalyvavimo ir kaip bus išorės bendradarbiavimo. Taigi čia vėlgi sugrįžti tenka prie 20 sudarties straipsnio. Taigi galimybių yra, bet jos negarantuoja sėkmės. Iš teisinės perspektyvos, šiandien kalbu apie politinę perspektyvą, bet vėlgi teisinių požiūrių reikėtų pagalvoti, kokiu naujų priemonių reikia, apjungti jas nauja, joje sutartyje ir tai būtų pagrindas energetiniai bendrėjai. Tai būtų politinės būdas problemas spręstėms, bet mes turime ir pinigų sąjungą, kuri yra. Sutarties dalis joje dalyvauja kai kurios valstybės narės ir aš galėčiau įsivaizduoti energetikos rytyje panašų sprendimą kaip kuriant energetinę bendryją. Ir, pavyzdžiui, tokiu būdu mažesnė valstybių narių galimybė, e, valstybių narių grupė galėtų kurti tokią energetinę bendryją. Tai yra viena iš teisinių galimybių. Dabar reikia perėti prie pragmatinių galimybių, pasirengant, pavyzdžiui, išsprendimą panašų į Schengeno. Čia vėlgi mūsų manimo, e, pasirengant pragmatinį požiūrį, keltas galimybių. Pavyzdžiui, galima būtų pagalvoti apie bendradarbiavimo regionių pagrindų mechanizmų kūrimą, pavyzdžiui, sukurti regioninės prekybos platformas, regioninių e, energetinių tinklų kūrimą, čia galėtų būti regioninių tinklų sutartis kaip pagrindas tokiam bendradarbiavimui, čia vėl reikėtų galvoti apie mokslinius tyrimus ir bendradarbiavimą šioje srityje, taip pat išteklių panaudojimą moksliniams tyrimams ir bendradarbiavimams šios ryties skatinti ir yra ir galimybė imtis įvairių veiksmų regioninių lygių. Taip pat pasirinkant pragmatinį požiūrį šioje srityje reikėtų pagalvoti, ar toks bendradarbiavimas turėtų būti privaloma ar savanoriško pobūdžio ir kaip tai tvirtinti sutartyse, taip pat pagalvoti apie partnerysčių ir koalicijų kūrimą sąjungos viduje, o taip pat tarp valstybių narių ir išorės partnerių, tai būtų tarp, bendradarbiavimas tarptautinių lygių. Tai yra įvairių pragmatinių galimybių. Ir mes matome, kad e, visą tai gan gali, gali gan gerai pasitvirtinti, jeigu pažiūrėsime į Schengeno sistemą ir sritį. Taigi yra taip pat e, įvairius galimybių spektras, kuris e, leistų padaryti pažangos įvairiose sritise. Tačiau yra mūsų manimo svarbus elementai, kurias reikėtų įtraukti naują sutartį optimaliausias sprendimas mūsų manimų būtų nauja energetinė sutartis, pagal kurią galėtume kurti naują energetinę bendryją. Ir tai būtų naudingiausias, optimaliausias ir europietiškiausias sprendimas, kuris leistų imtis reikiamų priemonių pažangai pasiekti visose tose srityse, kurias reikia reformuoti na, galima numatyti nedalyvavimo galimybę, taigi visos egzistuojančios šalis narės galėtų dalyvauti bendrijoje, taip pat, taip pat joms galima būtų susiekti galimybę nedalyvauti arba pasitraukti iš bendrijos. Taip pat reikėtų pasirinkti viršvalstybinį požiūrį. Na, tai būtų, galbūt kažkokia reikėtų kurti institucija, kuri būtų tarp valstybinio pobūdžio ir pranešime konkrečiai nurodyti, reik, jog uh, reikia užtikrinti, kad nauja sutartis nesugriautų to, ką mes sukūrėme teisino dėka per pastaruosius 50-60 metų. Taigi mes siūlome, kad reikia diskutuoti, sudaryti ir galiausiai dėrėtis dėl naujos sutarties. Na, e, na per pastaruosius keletą metų, penkerius metus, e, matėme, kad e, ypač užsitęsusio Lisabonos sutarties įgyvenimo mes esame tarsi pavargę nuo sutarčių, bet tai yra būtina daryti. Na, aišku, čia teisininkų e, dalykas dabar yra imtis sudaryti šią sutartį, sukurti naują teisinę, prie, teisinę priemonę, jiems gal tai ir patiks, tačiau mes įsivaizduojame, kad reikėtų pasirinkti pragmatiškesnį uh, būdą, tai yra laipsnišką sutarties kūrimą, kurios tikslas būtų Europos energetinė bendryje. Manome, kad Šengeno modelis modelis panašus į Šengeno modelį atveria geriausias galimybės. Galėtume sudaryti tvarkaraštį, pagal kurį tos valstybės narės, kurios nori žengti į priekį, galėtų sutarti dėl būsimų žingsnių, tai yra sutarti dėl vieno žingsnio ir po to įžengus tartis ir žengti kitus žingsnius. Galėtų būti kelios valstybių narių grupės, kurios bendrai sieks vieno ir to paties tikslo. O galutinis tikslas, aišku, būtų bendra Europos energetinė politika. Mes pažvelgę į Schengeno modelį ir atitinkamas sutartis, mes atrinkome pavyzdžius, kuriais galima vadovautis. Ir vienas iš tokių pavyzdžių būtų energetinis tinklas. Kolegė toj paaiškins, kodėl jis labai svarbus. Pranešime labai aiškiai išaiškinta, e, kodėl reikalingas tas energetinis tinklas, tinklas yra atitinkama sutartis. E, tam, kad galėtume sukurti išsame vientis energetinę bendrąją rinką. E, mano e, regione nedoje tokio tinklo nėra ir, ir skirtingose regionuose, šalise ES yra skirtingi energetiniai ištekliai, šiaurėje yra daugiau vėjų, pietose saulės. Taigi aš manau, kad sukūrus tinklą protingą, pažangų tinklą galėtume ypač gerai panaudoti energiją iš atsinaudojančių šaltinių ir tinkamai ją paskirstyti. Dabar jau turime labai įdomų precedentinį tolimesnį atvejį, įdomų precedentinį atvejį, kuris nušvečia galima tolimesnį bendradarbiavimą. Bendradarbiavimas, kuris apimtų ne vien tik tais ES, bet ir trečiasis šalis, tai yra pietų uh, pietų ir rytų energetinė sutartis, kuri yra tarpvalstybinio pobūdžio. Na ir tokiu būdu galėtume užtikrinti daug geresnį bendradarbiavimą nei likščiol tarp nacionalinių reguliuotojų ir mes turime Europos, e, turėtume Europos energetinę agentūrą, kuri nuo 2011 metų pradėtų savo veiklą ir tai taip pat palengvintų koordinavimą, bet galėtume žengti daug plačiau ir greičiau. Taigi aukštesnis integracijos lygis galėtų būti pasiektas įsteigus e, nepriklausomą vykdymąją agentūrą. Ji Europos e, lygių galėtų spręsti klausimus susijusius su energetinio kostinklo veikimu. Na, tai vienas iš pavyzdžių paimtas iš Šengenos ryties, tačiau yra ir kitų pavyzdžių. Galėtų būti energetinis fondas įsteigtas, kuris leistų koordinuoti e, mokslinius tyrimus energetikos rytėje, pavyzdžiui, energijos gavimos, gavybos iš atsinaujantį šaltinių, e, taip pat finansavimo klausimo koordinavimas, e, lieka ir išteklių klausimas, lėšų trūksta ir todėl mes savo pranešime nurodėme, jog pagal naują energetikos sutartį e, šis fondas turėtų būti finansuojamas iš tiesioginių pajamų, ne iš nacionalinių biudžetų. Ir, pavyzdžiui, lėšos į tokį fondą gali būti skiriamos um, iš um, priekybos CO2 emisijomis sertifikatų teršėjai galėtų mokyti, mokėti ir taip toliau. Taip pat reikėtų sukurti teis, tinkamą teisinį pagrindą tokio fondo veikimui. Taip pat, kaip minėjo ponas Buzikas, mes mąstame apie galimybę užtikrinti bendradarbiavimą gamtinių dujų srityje vykdant tarptautinius projektus. Mes galvojame, kad taip pat yra e, sritis, kurioje galėtume numatyti pragmatinį bendradarbiavimą, e, žengiant pirmin. E, tokia, e, toks bendradarbiavimas nebūtinai e, užtikrintų, kad mums nereikės sudaryti sutarties dėl energetikos, tačiau mes galėtume išspręsti iššūkius, su kuriais dabar susidurėme, apie kokius minėjo pirmininkas Buzekas, jog valstybės narės iš esmės konkuruoja viena su, kitu, su kita, siekdamos pasirašyti sutartis su išorniais energijos teikėjais. Ir mes matome naftotiekius, dujotiekius nutiesiamus iš šiaurės į pietus, iš rytų į vakarus konkuruojant. Taigi mes turėtume darnios, nuoseklios politikos, kuri galėtų apjungti įvairias grupės. Taip pat mes turėtume pasinaudoti esamomis sutarties taisyklėmis, konkrečiai nuostatomis dėl konkurencijos. Taigi mūsų rekomendacijos būtų neprieštarauti egzistuojančioms taisyklėms dabar numatytoms sutartyse. Ačiū tiek būtų, e, kalbant apie mūsų atliktą tyrimą. E, jis teikia tam tikrus pasiūlymus, bendrasias idėjas, tačiau būtų tinkama įgyvendinti mūsų pasiūlymus. Žinoma, politinius sprendimus priimti jau yra jūsų sritis, ne mūsų darbas, tačiau mes siekiame jums suteikti minčių apie tai, kokia turėtų būti Europos politika energetikos srityje ir siekiame pateikti Jums patarimų, kaip galėtumėte įgyvendinti šią energetikos politiką, kuri galėtų nuvesti Europos energetikos bendrijos link. Norėtume padėkoti už tai, kad išklausėte mūsų pranešimą. Dėkojame, kad abu pirmininkai mus pakvietė ir taip pat tikimės atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Your... Labai ačiū už jūsų pranešimą, jis buvo labai įdomus. Norėčiau paprašyti mūsų e, bendra pirmininkio, e, pono Francisco Javier Rojo Garcia, Ispanijos senato pirmininko, kad jis toliau pirmininkautų mūsų posėdžiui. Dėkoju. Vamos a primer lugar. Ačiū, panas pirmininkė. Turėtumėm be bejonės padėkoti poniai Hanšer ir ponui Vanderwood už juos tikrai, jų labai tikrai įdomius pasisakymus. Na, truputėlį paaiškinsiu, ką mes dabar darysime šiandien po piet. Taigi, kaip žinote, parlamentarai norintys pasisakyti turi užsirašyti toje formoje, kuri buvo čia išplatinta visoms delegacijoms. Jūs žinote, kokia yra procedūra. Ir kai mes gausime visus, visas pavardės, suteiksime žodį e, Europos parlamentarams, nacionaliniams parlamentarams, kiekvienam bus skirta po tris minutės. Ir dar taip pat bus taikoma mėlynos kortelės procedūra 30 sekundžių trukmės pasisakymui, tarkim, atsakyti į klausimus, sureaguoti į, į tos pasisakymus, kurie čia ką tik buvo išklausyti. Taip, prašau. Ponas pirmininkė. Mėly nacionalinių parlamento atstovai ir mėly kolegos. Kaip šiandien kalbėjome, energetika yra tikrai labai svarbi problema, svarbiausia Europos problema. Europa šiandien susiduria su ekonominiu nuosmukiu, e, tikrai smarkiai sumažėja gamtiniai ištekliai, energetiniai išlikiai ir taip pat susidurime su klimato kaitos problema. Ir tai tikrai sudėtingas momentas, per kurį turime tiesiog imtis būtinų priemonių, kad galėtumėm atsakyti iš tos visus iššūkius. Tačiau tas krizės metas taip pat yra ir didelių galimybių metas. E, tarkime, atsinaujinančių tvarių energetikos šaltinių plėtojimas, žaliosios energetikos plėtojimas tikrai galėtų būti tas raktas į e, atveriantis naujosios pramonės duris. Pramonės, kuri remtųsi tvaria plėtra ir technologijomis, kurios na, su, teiktų mums, tarkime, tvirtesnę, svaresnę vietą tarptautinėje rinkoje, kuomet jau išeisime iš krizės. Energetikos rinkos e, reglamentavimo buvo siekiama sukurti energetinės vidaus, vidaus rinką ir tuo pačiu kovoti su klimato kaita. Tačiau nepaisant e, visų nacionalinių, tarkime, įstatymų, priimtų įvairiose valstybėse narėse, vis tik tai rezultatai buvo neigiami faktiškai buvo pakengta tiems tikslams, kurie buvo išsikelti bendrai ir buvo sukartos kai kurios tam tikri, tar, tarkime, konfliktinės situacijos vidaus rinkose. Mums buvo skirta 30 sekundžių, ponė. Gerai, tai aš norėjau tik tai pasakyti, kaip ponas Buzikas vėja patvirtino, bet aš pritariu toms priemonėms, kurių reikia imtis, kad būtų sukurta ta Europos rinka ir Europos energetinė bendruomenė. Aš daug ką turiu pasakyti, tačiau manau, kad dar turėsiu progą tai pasakyti per darbo grupę. Ačiū. Na, mes esame dėkingi Jums už Jūsų pastabas. Manome, kad jos atitinka tai, ką siūlėme. Būtent nepakanka nacionalinių sprendimų siekiant išspręsti šias problemas. Jūs kalbėjote, tenkdamas didžiausią dėmesį į rinkos jėgas. Savo pranešime mes manome, kad būtina, kad rinkos jėgos atneštų kažkokių rezultatų, tačiau būtina tam tikrą prasme šias jėgas kreipti tam tikrą linkme. Ir norėčiau pasakyti, jog reikėtų labiau valdomojo požiūrio, negu kad vyksta dabar. Nežinau, ar jūs teisingai primsite šią mano mintį. Taip, mes taip pat pritarėme, kad reikėtų išvengti konfliktinių situacijų. Matome, kad komisijos praktikoje jau kilo tam tikrų sveikintinų idėjų. Pavyzdžiui, kalbant apie Nabuko e, dujotiekį, kuris apima ne tik valstybės narės, bet taip pat ir valstybės kandidatės. Tai yra siekimas priimti tinkamą sprendimą, o ne laukti, kol kils sprendimas ir tik vėliau imtis jį spręsti. Taigi mes manome, kad būtina vengti konfliktų vykdant savo išorinę politiką ir skatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis. Taigi mes pilnai pritarėme jūsų pastaboms. Ačiū. Ačiū, norėčiau priminti, kad norintieji pasisakyti tri, trijų minučių, pagal trijų minučių procedūrą turi įsirašyti į kalbėtojų sąrašą. O tie, kurie nori, nori kalbėti, na, pagal mėlynosios kortelės procedūrą, tai jie turi tik tai 30 sekundžių. Ponas Balčyt, jums žodis. You, Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti šio posėdžio organizatorius. Iš tikrųjų, šiandien Europa turi diskutuoti apie Europos energetikos politikos kūrimą. Šią progą norėčiau priminti Jums apie labai svarbų vaidmenį, kurį turi suvaidinti Europos parlamentas visame šiame procese. Ponas pirmininkas Buzekas ėmėsi labai svarbių iniciatyvų, kurios tik dar kartą pademonstruoja poreikį kurti vieningą, saugę e, ir integruotą Europos energetikos bendryją. Taip pat norėčiau padėkoti Ispanijos pirmininkaujančiai valstybei už puikų bendradarbiavimą. Šiandien mums kyla didžiulis iššūkis ir mūsų ateitis priklausys nuo to, kaip mes sėkmingai galėsime išspręsti šį iššūkį. Aš tikrai laukiu mūsų vaisingų diskusijų darbo grupėse šiandien po pietų. Tikiuosi, kad šių diskusijų rezultatai nuves prie e, bendrosios Europos e, energijos sukūrimo. Dėkuoju, pirmininkai. Gracias. ¿No? ¿No es necesario? No. Pasamos a continuación a dar la palabra. Na dabar suteiksime žodį Pone Mastro Mauro. Trys minutės jums, ponė. Visų pirma, Norėčiau pasakyti, kad deputatų rūmai tikrai vertina jūsų iniciatyvą, kad organizavote šitą susitikimą. Tai tikrai rodo, kai, kaip mums rūpi energetiniai klausimai e, e, visos Europos politikos kontekste. Na, kylančios ekonomikos šalis vis daugiau vis labiau prieina prie energijos, energijos šaltinių, tai yra teigiamas reiškinys, tačiau to pačiu tai didina konkurenciją dėl energijos šaltinių ir, aišku, šiek tiek iškreipia klimatą ir energijos sistemas. Kadangi tam tikri energijos šaltiniai gali būti importuojami tik iš tam riboto skaičiaus valstybių, tai yra susiję aišku ir su saugumo klausimais. Tarkime, krizė tarp Rusijos ir Ukrainos prieš keletą metų tikrai parodė, kokia yra pažeidžiama Europa energijos na, tiekimo klausimais. Europos institucijos turi išplėtoti įvairiausias, plėtoti įvairiausias būtinas iniciatyvas, kad užtikrintų apsirūpinimą energiją E, na, tvariomis kainomis. Labai svarbu taip pat, kad e, energijos šaltiniai būtų kuo įvairesni ir jų tiekimo kryptis būtų kuo įvairesnės. Na, moksliniai tyrimai energi energijos rytyje yra labai svarbu taip pat neprik užsitikrinti nepriklausomybę nuo užsienio valstybių. Manau, kad uh, Aišku, kiekviena šalis turi savo interesą energetikos srityje, tačiau vis tik ES vaidmuo yra būti tuo koordinatoriumi ir reaguoti krizės atveju, kuomet nutrūksa, tarkime, energijos tiekimas. Ir Europa turi sukurti tos mechanizmus, kurie užkirstų kelią įvairiems blokavimams energijos srityje ir išplėtoti tokius paskirti tam tikrų išteklių iš Europos biudžeto ir, ir pasinaudoti įvairiausiais e, įmanomais finansiniais šaltiniais, kad būtų sukurtos tinkamos infrastruktūros, leidžiančios išplėsti energijos pasiūlą. Taip pat reikia panaudoti energetinio paketo priemonės, kad būtų pasiekti tie tikslai, kurie buvo iškelti, tarkime, energijos taupimo požiūrių ir taip pat, kad būtų paskatinti tas alternatyvių energijos išteklių naudojimas. Be bejonės reikia pagalvoti, smarkiai pagalvoti apie mūsų santykius su tomis šalimis, iš kurių importuojame energijos išteklius. Tai yra ambicingi tikslai ir ES tenka čia tikrai labai svarbus vaidmuo e, visoje tarptautinio areno. Ačiū. Gracias, Ačiū, ponė. Mes suteikėm pirminių tiems, kurie įsirašė kalbėtojų sąrašą, o vėliau suteiksime žodį, jeigu bus dar likę laiko kitiems norintiems. Dabar suteiksiu žodį poniai deputatui Lekilė. E, mėly kolegos, na, energinio, energijos saugumo e, iššūkiai yra tikrai e, labai dideliai. Dėl to aš pritariu, visiškai pritariu tą iniciatyvai, kurios jūs ėmėtės, ponas Buzekai. Jie yra labai svarbus tai iššūkiai, tačiau reikia pasakyti taip pat, kad daug apie juos kalbama, o konkrečių rezultatų kol kas negalime apčiuopti arba jie yra visiškai nepakankami. Jau nuo 2000 metų įvairiausi įvykiai, tarkime, dujų krizė su Rusija, energijos kainų šuoliai, visi šitie įvykiai tikrai dar sėki pabrėžia, kokia subtili ir pavojinga yra Europos energetinė situacija. 100 procentų naftos ES e, importuoja ir 60 procentų savo dujų taip pat importuoja. Ir ta priklausomybė ateityje dar bus tik didesnė. Beje, klimato kaita verčia kuo greičiau pereiti prie sistemos, e, na, kur, kurioje būtų kuo mažiau išmetama e, anglės dvideginio dujų. Uh, Ir taip pat reikia įvairinti energijos tiekimo šaltinius. Kalbant apie dujas, reikia pabrėžti, e, kokie yra svarbus įvairių dujotiekių e, projektai Nord Streamas, South Streamas, Nabukas ir panašiai, tačiau yra kitos, kitas alternatyvos, tarkime, dujų terminalai, metano terminalai. Visa tai turi būti išplėtota, visi tai projektai turi būti išplėtota ir tai tik tai prisidės prie mūsų didžiųjų e, klimato kaitos tikslų. Brandolinė energetikai čia turėtų tekti didelis ir svarbus vaidmuo. Aišku, kiekviena šalis turi teisę pasirinkti savo tą energetinę puokštę, kaip sakant, rinkinį, kaip ir numatyta Lisabono strategijoje, tačiau vis tik tai reikia atsižvelgti, kad brandolinė energija tikrai padeda sumažinti CO2 išlakų ir tai mums visiems rūpi. Kitas labai svarbus aspektas, kalbant apie energijos saugumą, yra susijęs su, šalimis, e, su santykiais su trečiosiamis šalimis ir tikrai reikia čia sukurti tikrą energetinę Europos diplomatiją, kaip neseniai ką tik buvo pasakyta. Kaip rodė dujų krizė 9 metų sausio mėnesį mūsų ištikusi, prevencija tokių krizių, efektyvi prevencija tokių krizių yra tikrai būtina. Aš, mano komitetas Nacionalinė asamblėje, kuriam aš pirmininkavim, kaip tikus, e, sukūrė tokį įstatymo projektą dėl e, dujų tiekimo saugumo, kuris būtent sustiprina priemonės, kurių galima imtis krizių, tokio atitinkamų krizių metu. Taip pat, aišku, būtina stiprinti mūsų tinklus, infrastruktūrą ir Europos ekonomikos atkūrimo planas numatė daug tikrai įvairiausių energi, e, regioninių iniciatyvų ir laukiame vis dar to e, infrastruktūros paketo, apie kurį kalbėjo ir kurį žadėjo Europos komisija. Visą tai, kas čia šiandien buvo išvardinta, visos tos mintis, na, turiu pasakyti, aš tikrai priešinosi naujai sutarčiai Aš dalyvavau, kuriant konvenciją Europos ateičiai, aš tikrai manau, mačiau, kaip gyvena sutartis, kaip jinai kuriama, kokios problemos su tos susijusios. Reikia įgyvendinti turimą sutartis. Aišku, daugiau dirbti pagal sustiprintą bedradarbiavimo galbūt procedūrą, tačiau visų pirma reikalinga stipri politinė valia, o tai yra vienintelė pirminė tokia sąlyga viskam, ką mes norime įgyvendinti, visoms bet kuriai energetikos politikai, kurio mes siekiame. Bet kokiu atveju aš tikrai remiu tą iniciatyvą, kurią čia, kurios ėmėsi ponas Buzekas. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Rosi iš FD frakcijos. Ponas pirmininkė, kolegos, tikrai džiaugiuosi, kad mane pakvietėte į Europos parlamentą, kad pakalbėtumėm apie energetiką 21 straipsnių, bet aš pradėsiu nuo kritikos. Kodėl dabar oficialūs dokumentai išplatinti tik tai, tik tai tam tikromis kalbomis? Pavyzdžiui, nėra italų kalba tų dokumentų. Aš tikrai dėl to labai E, apgailestauju. Na, o dabar grįšiu prie mūsų svarstomo klausimo. Iš tiesų, aš manau, kad būtina mums turėti bendrą energetikos politiką, leidžiančią užtikrinti energetikos, energijos tiekimo saugumą ir piliečiams, ir įmonėms, ir kad galėtumėm teikti paslaugas už teisingą kainą ekvivalentišką kainą visoje Europos Sąjungoje. Tikrai neįmanoma turėti tokių skirtingų energijos kainų. Mes užtikriname laisvą prekių, asmenų judėjimą, o tie kainų skirtumai tikrai sukuria ne, ne, neteisėtą konkurenciją tarp įmonių, nes jos veikia skirtingomis tikrovės sąlygomis. Dujų tiekimas, naftos tiekimas į ES. Jeigu tai būtų bendras reikalas, tai tikrai padėtų sumažinti kainas ir tuo pačiu užtikrintų, garantuotų to tiekimo na, nenutraukiamumą ir tuo pačiu būtų atsižvelgta į aplinkosaugos įvairiausius kriterijus kartu. Mes turime viską padaryti, kad sumažintume mūsų įtaką aplinkai, net jeigu iki šiol tikrai visi judėjimą skirtingais greičiais, priklausomai nuo valstybės narės e, prisimtų žingsnių. Na, o aplinkosaugos dalykai, tas deficitas veiksmų kovos su tarša, faktiškai dažniausiai e, ateina iš trečiosios, trečiųjų valstybių, tarkim Kinijos ar, ar Junktinio Amerikos valstybių. Taigi kodėl, pavyzdžiui, prekiams ateinančioms iš tų valstybių, kurios tikrai nededa pastangų mažinti CO2 išlakas, kodėl tų prekių neapmokestinti specialiomis muito, specialiais muito tarifais? Kaip mes eisime į būsimą klimato kaitos konferenciją, kaip tokia kaip Kopenhagoje, ar mes vėl pat... Parlamentas pateikė tada Kopenhagoje dokumentą, kurį aš pavadinau pasakų knyga, Aš tai pasakiau parlamento komitete, po to plenarinėme posėdėje, tai lygiai tą patį pasakiau. Mes tikrai neturime užmerkti akių tokius dalykus. Meksikoje tikrai reikės sverti visų svorių ir tą naujo svorio įgyti, pasinaudoti Lisabono starties nuostatomis, teikti rimtus, na, patikimus pasiūlymus. E, kurios, kuriems na, darbo pasaulis, pramonės pasaulis turėtų pritarti. Mes tikrai žvelgėme į dabar esame gyvename pasaulinės krizės sąlygomis ir neturime to pamiršti. Ponas Buzė, kai turim pastabą, jūs pateikėte, pateikėte dokumentą dėl Europos e, aplink, e, aplink, energetikos komisijos, kom, politikos Europos komisija. Aš tikrai džiaugiuosi dėl to, kad jūs tai padarėte. Aš tikrai, aš labai norėčiau, kad mes visi dirbtumėtume, kad šitas dokumentas būtų tas bendrasis mūsų pagrindas e, einant į COP16 susitikimą ir kad tai būtų pagrindas energetikos paketui. Ačiū, sako pirmininkas, dabar suteiksiu žodį senatoriui Vidbrut iš Lenkijos. Ponios ir ponai, dėkoju. Na, noriu pasakyti, kad tikrai labai dėmiai klausiausi ekspertų ir aš tikrai pritariu tam, kad valstybės narės, kurdamos savo asmeninę, turi kurti energetinę politiką e, ir ją turi kurti bendrai. Mes, mums reikalinga bendra energetikos politika. Beje, praėjusiu metu patirtis, kelių praėjusiu metu patirtis tikrai parodė, kad energetinis saugumas Europoje uh, nėra vien tik tai kažkokia tai žiniasklaidoje eskaluojama grėsmė, tai yra tikrai reali grėsmė mūsų visų egzistencijai. Daugelis valstybių narių įsipareigojo imtis veiksmų, Lenkija tarp jų taip pat, kad būtų sukurti sisteminiai veiksmai, reagavimo veiksmai, solidarumo pagrindų. Ir tikrai situacija gerėja. Europos komisija beje savo pranešime pirštų tiesiog parodo tam tikrus vėlavimus, tam tikrose srityse, uh, tarkime, dėl to, kas susiję su energetinės infrastruktūros kūrimu ir statyba Europoje. Mes, Lenkija, manome, kad šios rytyje nėra alternatyvų. Būtina kuo skubiau e, imtis sprendimų veiksmų, kad būtų sukurta bendra energijos rinka, bendra kūro išteklių rinka. Reikia, kad Europa kuo greičiau pereitų nuo žodžių prie veiksmų. O tam reikia, na pavyzdžiui, Europos parlamente aiškiai parodyti, kas išlos, išloš iš to, jei mes turėsime bendrą energijos politiką ir kas nuo to, dėl to praloš. Jeigu mes e, ims, imsimės to bendro kelio, valstybės narės prie jo prisijungusios ateitie tikrai išvengs e, didžiulių kainų, E, krizės rizikos energijos rinkoje ir panašiai. Šitos kainos tikrai šiandien yra labai skirtingos. Šiandien kalbu kaip tik tuo metu, kai Lenkija kenčia nuo, nuo siaubingų potvinių. Ir visos tos problemos tikrai parodo, kad saugumas, energijos saugumas nėra vien tik tai priklausomybės nuo vieno ar kito tiekėjo problema. Energijos tiekimo saugumas nepaisant. Yra labai svarbus klausimas, nepaisant visų tų, na, kliučių, su kuriomis mes susidurėme ir visų tų nuostolių, kurias patirėme, tarkime, dėl to, kad buvo išardytos brandolinės elektrinės ar dėl to, kad į potvinį, tarkime, daug kas sugriovė. Ponas Buzekai, jums tikrai dėkojame. Čia yra keturi, keturios didelės statybos aikštelės, jeigu galiu tai pasakyti, kurios yra labai svarbios. Ir šitas iššūkis, su kuriuo mes dabar susidurime, tikrai yra globalaus pobūdžio ir sprendimai turi taip pat būti globalūs. Net jei tam tikrų priemonių vykdymas gali būti atliekamas regioninių pobūdžių. Tarkime, pradėkime nuo pareigų ir teisių hartijos, bet toliau turėtumėm toliau žengti tikrai. Pirmininkas dėkoja, dabar suteiksime žodį poniui Stankevičius iš Lietuvos Seimo. Pirmininkė, noriu pasveikinti mums pasiūlytą, pasiūlytą e, Europos energetikos bendrijos planą, kuris numato funkcionuojančios vidaus rinkos su integruotais energijos tinklais ir infrastruktūra sukūrimą, energijos šaltinių diversifikavimą ir tvarę energetikos sektorių plėtrą. Tai visiškai atitinka Lietuvos energetinio saugumo interesus. Lietuva savo energetinio saugumo strategiją taip pat grindžia integracijos ir kooperacijos principais mes labai vertiname europos sąjungos priimtą baltijos energijos rinkos jungčių planą kuris atveria perspektyvą mūsų regiono izoliacijos panaikinimui ir integrac... energetinės integracijos tikslo įgyvendinimui. remdamiesi kooperacijos principu mes kuriame bendrą baltijos valstybių elektros energijos rinką kooperuotą su skandinavijos šalių rinka. kooperacijos su šalimis partnerėmis pagrindais įgyvendiname ir tarpsisteminių jungčių bei kitus integracinius projektus aspektus. Nebejoju, kad bendri, bendrijos kūrimas gali padėti įgyvendinti Lisabono sutartyje įtvirtintą solidarumo principą. Nebejočiau, kad dalyvauti kuriant bendryje, galimybė dalyvauti kuriant bendryje bus atvira kiekvienai šaliai norinčiai e, dalyvauti šioje e, e, bendradarbiavimo srityje pateiktą bendrijos planą mes svarstysime nacionaliniam parlamente tačiau šiandien neabejoju kad lietuva norės būti tarp bendriją kuriančių šalių. dėkoju pone pirmininke. Gracias, señoría. Agradezco la palabra el, por el Comité Económico y Social Europeo. Toliau kalbės na, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys, ponas Wolfas. Čia, štai čia aš sėdžiu. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad ir Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas buvo pakviestas dalyvauti šiuose debatuose. Ir kaip greičiausiai žinote, mes e, esame apsvarstę tikrai nemažai ir patvirtinę nemažai nuomonių čia aktualiomis temomis. Atkreipsiu dėmesį tik į vieną iš paskutiniųjų patvirtintų nuomonių, ji labai susijusi su mūsų aptariama tema, tai yra komisi, nuomonė dėl komisijos plano, dėl strateginio e, mažai CO2 e, išmetančių technologijų kūrimo plano. Tai yra iš esmės raktas į problemos sprendimą kai mes ieškome tvarios e, energijos Europai ir taip pat energetikos e, patikimum, tiekimo patikimumo. Taip pat mes šiandieną diskutuojame apie tai, kokiu bendrų veiksmų galime imtis e, visi kartu, kad pasiektumėme savo bendrus tikslus. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas tiesa yra labai sunerimęs dėl to, kad vis dar yra nuvertinamas e, investicijų į šią sritį poreikis ir dėl to e, komitetas ragina komisiją, valstybės nares ir taip pat privačią, privačios ekonomikos dalyvius galvoti apie naujus finansavimo būdus. Ir konkrečiai galėčiau paminėti būtent tai, ką ir išgirdome mūsų pranešėjams pristatant pranešimą. Galima būtų paminėti um, teršalų mokestį arba prekybą taršos leidimais, nes būtent iš šios srities būtų galima rasti tų papildomų lėšų ir būtų tikrai neprasminga jas skirti visiškai kitiems tikslams. Jas būtent reikėtų skirti toms uh, pakaitinėms technologijoms, kurios šiandieną yra kuriamos tam, kad būtų galima jas e, vėliau naudoti ir pakeisti jomis dabar egzistuojančias daug e, taršalų išmetančias technologijas. Ir toliau pereisiu į anglų kalbą, norėdamas pacituoti vieną sakinį iš pranešimo, jis mūsų nuomonė kiek kitaip suformuluotas. Tai yra mūsų ekonomikos gyvybė, mūsų gyvenimo kraujas. Iniciatyvai. Mūsų komitetas jau seniai įvertino e, šios iniciatyvos, apie kurią šiandieną kalbame, svarbą ir mes tikrai um, visomis išgalėmis, išgalėmis remtume šio plano įgyvendinimą be abejo problemos valstybės narės pavieniui neišspręs. O ar tai pavyks mums bendromis jėgomis, net ir tai dar yra klausimas, bet tai bent jau yra tas vienintelis kelias, kuriuo įdami mes galime bandyti kažką pasiekti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Wolfui. Kitas kalbėtojas ponas Kasolį iš Italijos. Pone pirmininkė, dėkoju. Per pastarosius keliarius metus Italija siekia kiek įmanoma labiau diversifikuoti savo e, energetikos rinką, norime sukurti decentralizuotą energetikos rinką, taip pat e, numatyti mažesnės elektros energijos ir dujų kainas. Taip pat siekiame formuoti e, energetikos transportavimo jungtis ir beje pranešime taip pat minimi ir atsinaujantis energetikos šaltiniais, O Italija kaip tik per pastarusius keliarius metus atvėrė savo rinką įvairiems dalyviams. Taip pat dabar jau ketinam atverti ir dujų rinką. Parlamentas netrukus svarstys šį pasiūlymą. Ir čia yra svarbu įtraukti didžiuosius energijos vartotojus. Italija tikisi pagerinti tokiu būdu situaciją rinkoje ir taip pat užsitikrinti energetikos tiekimą. Visos valstybės narės turėtų prisidėti prie investicijų skirtų šiai sričiai, skirtų šiai sričiai. Ir panašu, kad Italija per atimiausius kelius metus taps e, e, pagrindiniu centru e, energijai tiekiamai iš pietričių Europos kanalų. galima išskirti kelias svarbės ašis, tai yra atsinaujančių energijos šaltinių e, skatinimas, kaip ir 2020-2020 strategijoje, e, ir taip pat e, reikia kalbėti apie atominę energetiką. E, Italija pasirengusi dialogui su įvairiais partneriais Europoje tam, kad būtų galima kalbėti apie trečiosios kartos atominę energetiką. Ir ji būtų taip pat ir ypatingai saugi. Mes formuluojame, esame suformulavę atominės energetikos programą Italijoje, kurios pagrindu taip pat siekiama sumažinti elektros energijos kainas. Ir dar norėčiau pasinaudoti progą ir įvertinti abiejų pranešėjų pasisakymus. Iš tiesų, ES įstatymų leidyba čia turėtų rinktis dvi kryptis, užtikrinti e, tiekimo patikimumą ir taip pat galvoti apie išsame energetikos politiką, kuri um, kuo mažiau įtakos darytų mūsų aplinkai. Nes uh, at, kai um, elektros energija energijos alternatyvos taps per brangios, mes tiesiog neišlaikysime to spaudimo ir um, Europa tarptautinėje rinko, rinkoje tiesiog nebeturės svaraus žodžio. Dėkoju. Toliau ponia Gaiduskova, parlamento iš Čekijos nariai. Labadiena visiems, ponė pirmininkė, kolegos. Norėčiau pasidalinti dviem skirtingom perspektyvom ir tokiu būdu prisidėti prie diskusijų. Europos bendrė pato sąjunga buvo, atsirado po antro pasaulinio karo, jos tikslas buvo užtikrinti taiką Europos pasąjungą, o priemonės tai bendras išteklių naudojimas. Na ir po to sekė politinė sąjunga. Na taip, ir dabar žmonės tarsi kaip savame suprantama žiūri į taiką ir demokratiją. Ir tas vėl pradėjo kelti galvą nacionalizmas, kuris stabdo Europos integraciją. Vis dėlto išlieka dvi sritis, kuriuose būtina gilinti Europą integraciją. Viena iš tų sričių tai yra kovos su klimato kaita bei energijos tiekimo užtikrinimas. Nei viena valstybė narė pavieniui gali išspręsti šiuos iššūkius. Tai yra visiškai akivaizdu. Kad e, bū, turėtų būti manoma Tai taip išaiškinti kiekvienam Europos piliečiui, kad jis patikėtų. E, daug kas daryta, be kitako ir tai yra ir šios dienos konferencijos tikslas. Dėkoju ponui Buzikui už iniciatyvą, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį dar į vieną klausimą, kuriam ir jeigu mes to klausimą neišspręsime, mūsų pastangų nevainikuos sėkmė. Mums reikia išsilavinę žmonės, kurie gebėtų mokytis visą gyvenimą. Uh, žmonės, kurie turėtų tiek išsilavinimą, tiek ir moralinį pagrindą. Nes kai kalbame apie energijos tiekimų užtikrinimą, tai reikia pasakyti, kad čia reikalinga atsakomybė Tokių atsakingų žmonių trūksta mums tiek Čekijos Respublikoje, tiek ir Europoje. Taigi, kai kalbame apie energijos tiekimo saugumą, reikia galvoti apie tos žmonės, kurie mūsų vardu prisims atsakomybę ir garantijas tai aišku valstybių narių prerogatyva, tokių žmonių rengimas, bet jeigu bendra energetikos energetikos politika bus prioritetinė politinės rytis, tai ES turi investuoti ne vien tik tais į mokslinius tyrimus ir technologiją šioje srityje, taip pat reikėtų investuoti į moks, profesinį rengimą, techninį rengimą, tokių darbuotojų mobilumo užtikrinimą ir tik tokiu būdu galėsime pasiekti šių tikslų. Toliau vodis pirmininkui Buzikui. Dėkoju. Dėkoju, ponė. E, kolega už tai, kad pirmininkavote šių diskusijų etape ir dabar aš perimu pirmininkavimą ir suteiksiu žodį aštuoniems kalbėtojams. Į savo sąrašą įtraukiu visus, kurie prašė žodžio Ir prašyčiau apsiriboti 2,5 minutėmis, tai yra 30 minučių, sekundžių mažiau nei kad gavo ankstesni kalbėtojai. Tai tikrai labai prašau laikytis kalbimo laiko, ponas Bolandas iš Švedijos uh, parlamento. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už sitiktą galimybę šiandieną kartu diskutuoti apie šiuos iš ties labai svarbius dalykus. Dėkoju už puikius ekspertų pasisakymus. Mūsų manimu, energija yra svarbi ne vien tik tais tam, kad būtų pasiektas geresnis bendradarbiavimas, tačiau taip pat turime pagalvoti, kokios energetikos politikos norime, dėl ir kaip turėtume bendradarbiauti. Buvo kalbama apie energijos sutartį. Ir tai, tačiau, tačiau reikėtų galvoti ne vien tik tais brandolinė energija, energija iš įprasnių šaltinių, bet ir iš atsinaujinančių šaltinių. Kitas svarbus dalykas tai yra energetinis tinklas, kuris užtikrintų ne, aprūpinimą energiją bei jos tiekimą. Turime skatinti energijos gavybą iš atsinaujinčių šaltinių. Tai yra iššūkis Europos ūkiui. Tai leistų sukurti darbo vietas šiuose srityse - vėjo, vandens energija, energija iš biomasės. Visa tai yra energijos šaltiniai, kurie tikrai yra konkurencingi. Ir beje, manau, kad energija iš atsinaujinančių šaltinių yra, yra tas rytis, kurioje galėtume sukurti daugiau darbo vietų negu brandolinės energetikos srityje. Taigi e, turime skatinti energijos gavybą iš atsinaujančių šaltinių visas ES narise, narise. Tikrai norime bendradarbiauti energetikos rytie su kitomis šalimis, tačiau turime patys savęs paklausti, e, ko savęs ko mes norime. Dėkoju už šį puikų indėlį į diskusijas ir toliau vodis ponui Roberto Tortelį iš Italijos. Dėkoju. Proporcija livello internazionale nel ruolo pionieristico. Europos Sąjungai pastraisiais metais teko elgtis drąsiai ir pionieriškai tarptautiniu lygiu energetikos srityje. Energetikos ir klimato paketas e, rodo, jog, energi, jog Europas suvokia būtinybę užtikrinti energijos tiekimo saugumą, o taip pat spręsti klausimus susijusius su klimato kaita. Na taip, aplinkosaugo E, technologinės pažangos skatinimas, e, gamybos mechanizmų modernizavimas. Visa tai yra iššūkiai, kurių reikia imtis. Lygiai taip pat energijos gavybos skatimo iš e, atsinaujančių šaltinių. Kopenhagos konferencijos metu ES nepavyko prisimti savo tinkamo vaidmens. Uh, Na, aišku, iš vienos pusės svarbu žengti tinkamą likmę ir užtikrinti aplinkos apsaugą. Kita vertus, jeigu net ir tarp mokslininkų nėra sutariama dėl to, kad klimatai, kad atsirado dėl žmonių veiklos, tai kaip galime sutartimis Bet, kaip ten bebūtų, mes turime kurti strategiją, kuria, kuria galėtų teršės moka principas. Mes turime elgtis realistiškai ir nepasiduoti uh, politinės ideologijos e, įtakai. Tarptautiniu lygiu, tarptautinėse organizacijose turėtume primti, kad visi privalo imtis atsakomybės, tačiau vienas laukia nebūsi karys. E, išlakas turėtume mažinti ne, 20, ne 30-20 procentų. Tai atitiktų logiką išplaukiančią iš dabartinės tikrovės, bet ko, be kita ko krizės tikrovės. 30 procentų tikslas būtų sunkiai įgyvenditinas. Ir energijos poreikis mažė, nes mažėjo gamyba, tačiau tai neturėtų mūsų klaidinti. Uh, energijos klausimas e, įgaus daugiau aktualumo ateinančiais metais. Todėl reikia rasti naujus energijos šaltinius, vien iš kastinio kūro šaltinių mums nepakaks, reikia energijos iš e, atsinaujinančių šaltinių bei brandolinės e, energetikos turėtume bandyti ištikrinti energijos tiekimo saugumą, turėtume tolimbilinti technologijas, kurios leis sumažinti poveikį aplinkai. Čia dar kartą sugrįšiu prie atsinaujančio energijos šaltinių ir taip pat turėtume remti mokslinis tyrimus. Labai ačiū. Toliau kalbės Andžiai Gžip iš Europos parlamento. Dėkoju, ponas pirmininkė. Tai puikus klausimas en Europos energetikos bendryje ar ne. Man tikrai labai malonu, kad mes turime galimybę padiskutuoti šiuo klausimu su Europos parlamentarais. Tai labai įdomus klausimas, dėl kurio kilo labai įdomių teorijų, ypač įdomių teorijų pateikė mūsų svečiai, kalbėtojai. Man tikrai būtų įdomu išgirsti apie nepavykusias e, istorijas, kalbant apie Europos energetikos politikos įgyvendinimo Europoje. Uh, Ratifikavę Lisabonos sutartį, mes kalbame apie Europos energetikos politikos ateitį. Būtent ši politika buvo viena iš priežasčių sudaryti Lisabonos sutartį, o dabar, kai mes jau ją turime, mes esame linkę pamiršti energetikos klausimą. Juk būtent tai ir buvo priežastis, kodėl mes norėjome ją priimti. Būtent mano šalyje, Lenkijoje, tai ir paskatino mus siekti ekonominio vystimosi mūsų esamose aplinkybėse. Aš taip pat pritariu pirmininko Buzeko žodžiams. Jis yra bendras šio susitikimo iniciatorius. Aš taip pat dėkoju už mūsų svečių žodžius, kurie išanalizavo šį klausimą teisiniu požiūriu. Kaip sakėte, anglės ir plieno bendryje buvo sėkmingesnė negu kad esama energetikos politika. Anglių ir plieno bendryje dabar baigė e, savo galiojimą ir mums reikia sukurti kažkokią naują struktūrą, kuri galėtų ją pakeisti, ypač iš dalies ir dėl to, jog dabar susidurėme su ekonominė krize. Iš tikrųjų, mes matome didesnį nacionalinį savanaudiškumą. Galime pažiūrėti tik apie dujų saugumo užtikrinimo ateityje klausimą. Mes laikėmės vieningo požiūrio pramonės komitete, o dabar matome vykstančias diskusijas su taryba ir komisija būtent šią temą. Ir aš Tikiu, kad vieningas požiūris Europos parlamente galėtų teigiamai prisidėti prie valstybių narių nuomonių. Aš manau, jog valstybės narės turi atsisakyti savo savanaudiškumo. Dėkoju, dabar kalbės Lena Konarska Babinska iš Europos parlamento. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems jums, kurie prisidėjote prie šios ataskaitos. Žinoma, norėčiau padėkoti pirmininkui Buzekui už tai, kad surengė šį posėdį. Manau, kad ES žengia pirmin ne dėl krizės, o dėl to, kad turi didžių idėjų ir didelių projektų. Aš manyčiau, kad krizė turėtų būti tik motivacija. Manau, kad Tai yra idėja, kuri galėtų mums padėti mobilizuoti Europos stiprybę. Man šiek tiek kelia nerima kalbėjimas apie tai, kur link juda Europa, būtent, kad ji juda atgal savo energetikos politikoje. Apie tai kalbėjo viena iš svečių. Priežastis, kodėl taip yra, yra tai, kad valstybės narės eina skirtingais keliais. Kyla klausimas, ką galime nuveikti ateityje, atsižvelgiant į tai, kad nacionaliniai interesai iki šiol neprisidėjo prie to, kad mes galėtume toliau vykdyti savo bendrąją energetikos politiką. Mums aiškiai iki šiol nepavyko Taigi kyla klausimas, kaip mes dabar galėtume pereiti nuo žodžių etapo prie įgyvendinimo etapo. Ką Jūs manote turėtume, e, turėtume daryti toliau? Dėkoju, pone, pone Babinska, pona Stanek. Ačiū. Iš Europos parlamento kolega, prašom. Pone Buzekai, dėkoju šią iniciatyvą, tačiau norėčiau pasakyti taip pat ir ponui Gžib, kalbant apie konsensusą Europos parlamente. Na, manyčiau, jog mūsų visa sąjunga remiasi bendra didžia idėja. Mes dabar siekiame bendros energetikos politikos Tačiau mūsų šalyse šiuo metu yra tam tikras nuovargis nuo naujų sutarčių. Ir mano šalis išreiškia tam tikrą mažumos požiūrį. Mes tvirtai esame įsitikinę dėl būtino bendradarbiavimo energetikos saugumo užtikrinimo srityje. Mums tai yra labai svarbu, ypač e, konservatoriams. Tačiau mes iš esmės esame linkę labiau pritarti tarp valstybiniam, tarp vyriausybiniam bendradarbiavimui šioje srityje ir pasinaudoti esamų teisinių pagrindų esamose sutartyse. Būtent yra taisyklės reglamentuojančios vieningąją rinką, konkurenciją ir taip toliau. Mes nematome poreikio kurti naujo, naujos grandiozinės sutarties tokios kaip anglių ir plieno bendrijos sutartis, kuri keltų kažkokias naujas vertybės. Mano valstybė, Junktinė karalystė, esu beveik visiškai įsitikinęs, kad šiame etape atmestų bet kokią naują ES sutartį. Taigi tikrai nematau, kad Junktinė karalystė galėtų pritarti tokiai sutarčiai. Kalbant apie bendradarbiavimą, tai galėtų būti priimtina alternatyva. Mano valstybė galbūt ir norėtų žengti gilesnės integracijos link šioje srityje. Kalbant apie naują energetikos reguliuotoją, manyčiau, kad šią idėją mano valstybė taip pat atmestų. Mes norėtume, kad būtų užtikrintas geresnis bendradarbiavimas tarp nacionalinių reguliuotojų. Kaip buvo kalbama apie mokesčių pakelimą, siekiant pritraukti lėšų, bent jau kalbant apie Britanijos visuomenę, tai tikrai būtų nepatvirtinta, tam būtų, nebūtų pritarta. Taip pat bendradarbiavimas naftos ir dujų srityje, žinoma, tą turėtų būti galima daryti savanoriškų pagrindų tarp kelių valstybių narių. Ir aš manyčiau, jog komisija turėtų pritarti tokioms iniciatyvoms labai tvirtai. Energetikos įvairovė, ar mes norėtume žengti brandolinės ateities link ar ne, taip pat turėtų priklausyti suvereniam valstybių narių sprendimui. Manyčiau, jog mūsų valstybės narės jau dabar siekia užtikrinti, kad jos laikytųsi Kijoto įsipareigojimų. Atsiprašau, sako pirmininkas, jūs jau viršijote savo kalbėjimo laiką. Tęsė kalbėtojas. Atsiprašau, paskutinis dalykas, kurį norėčiau dar išreikšti savo pasisakymę, jūs paminėjote Europos pinigų sąjungą kaip modelį ateičiai. Na, e, vakar telegrafo žurnale buvo pasakyta, jog eurozona po penkerių metų žlugs, taigi tikrai nemanyčiau, jog šiuo metu būtų tinkama cituoti Europos pinigų sąjungą kaip pagrindinį pavyzdį, siekiant kurti naujas sutartis. Dėkuoju, sako pirmininkas, buvo labai įdomus pasisakymas, tačiau mes turime laikytis savo laiko ribų. Dėkoju. Dabar pasisakys kolega iš Rumunijos, kamera deputatorijo. Leze, prašom. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, eu m-aș referi mai mult. Ačiū, panas pirmininkė. Aš norėčiau, na, labiausiai pakalbėti apie atsinaujinančios energijos klausimus. Ir noriu vieną aspektą pabrėžti, apie kurį kalbėjo ponė Hančer. Tai yra energijos šaltinių įvairovės didinimas ir kova su klimato kaita. Politiniu požiūriu mums reikia sutarties energijos srityje, kuri galėtų na, nubrėžti tokį politinį ir finansinį rėmą kovai su monopoliais ir kad būtų galima išvengti tokių situacijų kaip, tarkime, gamtinių dujų krize. Kaip žinote, techniniu požiūriu visos visų, ener... dėl visų energijos šaltinių rezervų mums reikalingi. Tos rezervus galime visos šalis kartu sukurti. Pone mums pateikė, tarkime, Ispanijos pavyzdį, kur saulės energija yra smarkiai išplėtojama ir vėjo energija, šiaurės energija galima irgi labai išplėtota. Šitos dvi energijos gali viena kitą papildyti. Dėl to mums reikia bendros e, Europos rinkos ir tam tikro įstatyminio pagrindo, kad galėtumėm kartu plėtoti Europos energetinę politiką. Ir vienas iš tokių pirmųjų žingsnių būtų, aišku, energijos naudojimo mažinimas. Ačiū. Suteiksiu žodį ponui Klot Turmes iš Europos parlamento. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad mūsų laukiantis iššūkiai yra milžiniški. 85-90 procentų uh, uh, 65, jeigu reikėtų 65-90 procentų sumažinti išmetimus lyginant su 50 metų lygiu, tai reikštų, jog reikėtų atnaujinti visiškai visą energetikos infrastruktūrą. Ir jeigu, e, jeigu JAV žvalgybos uh, dar jau 2015 metais pradės susirūpinti dėl naftos stygiaus, tai, tai dar turime daryti prielaidą, kad jie tikriausiai turi tą informaciją, kurios mes neturime, taigi mums reikalingi nauji postumiai. Europos energetikos politikos srityje. Turiu tris konkrečius klausimus. Uh, E, šiem, šios šėdamos tyrimo autoriams. Pirmiausia, kai kalbame atlie, atliekų klausimą, tai turime aiškę hierarchiją, tai yra maž, naudokime mažiau, padarykime mažiau atliekų, perdirbkime ir galiu gal pereikime prie kitų e, medžiagų rušių. Taigi e, norėčiau paklausti, ar jūs turite kažkokią tai hierarchiją energijos taupimas ir energijos politikos rytyje, toliau dėl tinklų. Uh, Aš prisimenu, kaip parlamente buvo deramasi dėl šios naujos Europos reguliavimo agentūros įkūrimo, tai norėjome žengti toliau, tačiau ta vadinamoji Mironi byla užkirto kelią. Taigi norėčiau paklausti, ar sutarties dėka galima būtų apeiti tas teisinės kliūtis. Ir taip pat e, norėčiau paklausti, ar turite kokiu nors minčių dėl dujų įsigymo ir pirkimo sutarčių. Na, mes or, Europoje turėtume, kalbame, kad turime mažinti priklausomybę nuo energijos tiekimo, tačiau, tarkim, iš kiekvienos, kiekvieną dieną vis nauja valstybė narė beldžiasi pono Putino duris prašydama dujų tiekimo sutarčių. Taigi, uh, Galbūt kaip čia reikėtų spręsti šį klausimą, gal jūs galėtumėte konkrečiau pakalbėti. E, e, Ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar kitas kalbėtas ponas Rainer Widman iš Austrijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europoje energijos tiekimas turėtų būti tausus, saugus ir taip pat prieinamas ES piliečiais ir jeigu turėsime saugesnį, saugesnę energetiką, tai ir um, apskritai būsime stipresni tarptautinėje arenoje. Iš tiesų, dažnai nebegalvojama visiškai apie ES piliečius, kalbant apie energetikos saugumą. Pavyzdžiui, 3 procentai pasaulio energijos yra, atominės, yra atominė e, energija ir žinau, kad yra valstybių narių, kurios vis dar pasilieka teisę ją naudoti ir e, neišmontuoja tokių elektrinių, tačiau visgi reikia galutinai pasakyti, kad tokia energetika yra pavojinga ir ilgalaikėje perspektyvoje tikrai negali būti tausi. E, ir yra puikių pavyzdžių, pavyzdžiui, Austrija, kuri nebenaudoja atominės energetikos. Uh, Mes, pavyzdžiui, 40 milijonų eurų kasmet mokame į atominės sutarties biudžetą, e, į Euratomos sutarties biudžetą, nors visiškai naudos jokios iš to neturime. Ar nebūtų protingiau pasinaudoti pinigais esančiais tame biudžete ir būtent juos investuoti į atsinaujančius energijos šaltinius. Manau, Austrija tikrai mielai prisidėtų, bet kodėl mes, kaip neatominės energetikos šalis, turime prisidėti prie to bendrai formuojamo biudžeto? E, Ačiū dabar. Paskutinis pasisakymas šioje diskusijoje iš Europos parlamento pusės, ponė Korėdė Kampos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti nacionalinių parlamentų narius, taip pat visus e, kalbėtus, o taip pat mūsų pranešėjus, e, pristačiusius įdomų pranešimą. Na ir čia siūloma buvo įkurti energetikos bendryje, tačiau tai priklauso ir nuo dabartinės situacijos, nuo situacijos valstybėse narėse. Yra geografinių skirtumų gana didelių Kitas veiksnys yra skirtingas išorinis priklausomumas, taip pat skirtingi e, vartojimo modeliai, skirtinga kainų politika. Ir be abejo, pačios rinkos tiesiog skiriasi, skiriasi nacionalinės strategijos taikomos. Vieni taiko, pavyzdžiui, galbūt koordinacinę labiau strategiją, e, kiti kitas ir Aš norėčiau pateikti palyginimą su EPB. EPB, anglių ir plienų bendryjoje, buvo tam tikrų panašumų tarp valstybių gamintojų, buvo technologinis, e, technologinė pažanga ta pati, tos pačios prielaidos buvo eiti į tretinės rinkas ir negalima tos situacijos lyginti su dabartine. Bet be abejo, strategija visgi įdomi. Pirma dėl to, kad ji būtų lanksti ir leistų galvoti apie sprendimus trumpalaikėje perspektyvoje, reaguoti lankščiai. Ir be to, ta strategija e, siekiama įtikti visiems. Tačiau taip pat tai susiję ir tam tikrais pavojais. Vieni pagrindinių um, rizikos faktorių yra tie geografiniai skirtumai, skirtingi interesai, skirtingas energetinės autonomijos laipsnis valstybėse narėse, skirtingos regioninės strategijos ir taip toliau ir panašiai. Ir dar norėčiau užduoti klausimą, kaip ateityje būtų galima suformuoti tą energetikos strategiją bendryjai, kuri būtų paremta laisvanoriškų pagrindų, bet taip pat būtų ir tvari. O komentarze į vypovį. Ačiū dabar, norėčiau paprašyti mūsų svečių, ponios Ančer ir pono Vandervut, atsakyti į čia išduotus klausimus. Nebus paprasta atsakyti į visus klausimus ir pastabas. Galbūt keletą bendrų pastabų pasakysiu, o vėliau mano Kolega Henčer atsakys į keletą tikslesnių klausimų, pavyzdžiui, kaip ponas Turmes užduotuosius. Na, visų pirma, apie e, anglės ir plieno bendrijos sutartį. Mūsų pranešime nėra pasakyta, kad dabartinė situacija yra blogesnė nei kadaise anksčiau, kuomet galiojo anglės ir plieno bendrijos sutartis. Ką norėjome pasakyti, kad teisinės priemonės e, kuriomis disponuoja valstybės narės pagal Anglis ir Pieno bendrijų sutartį, buvo daug platesnės nei dabar turimos. Antra. Na, toks jausmas iš salės susidarė, kad liktai patiriam, na, yra krizė, yra e, įvairūs energetiniai įsipareigojimai, energetinė rizika, tačiau visose tose projektuose yra ir juk ir teigiamų elementų ir iš to reikia pasimokyti. Jeigu iš to viso proceso gali gimti bendra energetinė politika, tai juk tai yra viena tų progų, kurių dėka Europa na, gali tapti tokia vieninga energijos e, žemė. Na, keletą tokių įvadinių pastabų. O vėliau pasakysiu, na, žodžiu, keturios pastabos. Visų pirma, girdėjome tam tikro pasipriešinimo naujai sutarčiai. Na, iš ties turime Lisabono sutartį, jeigu gerai supratau, Lisabono sutartis kaip tik ir buvo mm, sukurta tam, kad reikėjo išspręsti tam tikrų problemų, reikia pasinaudoti ir tam tikrų atsakymų yra ir energijos srityje į Lisabono sutartyje duota ir reikės to pasinaudoti visomis priemonėmis. Aišku, yra skirtumų tarp valstybių narių. E, dėl to mes pasiūlėme tą tokią smulkę sutartį, pas, pasiremiant Šengeno patirtimi, Ir aš džiaugiausi sužinoti, tarkime, apie Baltijos iniciatyvą, kuomet Baltijos valstybės su šiaurės valstybėmis, na, tiesiog mažoje grupelėje veikia, darydamos pažangą. Na, tarkime, Lenkija arba Višegrado e, valstybės, tiesiog susitarė ir eina kartu siekdamos to didesnės integracijos, siekdamos bendro tikslo ir to pačiu atsižvelgdamas į akį kominterą. Dar buvo klausimas apie tai, kas išloš ir kas praloš. Aš manau, kad čia, jeigu modelis, pasirinktas modelis bus visiškai savanoriškas, kad valstybės narės jame dalyvaus savanoriškų pagrindų, nebus pralošusių ar laimėjusių, nes visi sprendimai bus priimti remiantis valstybių narių dalyvaujančių tame modelyje valia. Trečias dalykas en, - Europos energi, energetinė priklausomybė. Na, aš nesu technologijų specialistas, mes esame tik teisininkai, tačiau manome, kad jeigu galima įgyvendinti pramonės revoliucijos projektą, jeigu tikrai sukursime e, bendrą energijos politiką, kuri būtų orientuota į visuomenę, nekuriančią CO2 išlakų, mes būtumėm nepriklausomi. Jeigu gerai suprantu tos keletą pranešimų, kuriuos skaičiau šioje srityje, manau, manau, kad atsinaujinančios energijos šaltinių tikrai būtų pakankama. Taigi eikime tą linktimi, plėtokime šitą kryptį ir būkime visiškai energiškai nepriklausomi. Ketvirta pastaba ir paskutinioji. Iš viso to, ką čia išklausiau, aš manau, kad energetinė bendruomenė grįs grįsta bendru tinklu. Ir, ir tokiu saugumu padėtų mums užtikrinti, užtikrinti tikrą solidarumą, sukurti tikrą solidarumą. Ir sutartis sukurta Šengeno pagrindu ir leidžianti sukurti e, tinklų bendrumą ir eiti tą kryptimį, kurią jau nubrėžė komisija.